Good afternoon to you all. Uh, this is uh, the first. Labadiena visiems, tai yra pirmasis biudžeto komiteto oficialus posėdis, aš jam pirmininkausiu, man yra didelė garbė dalyvauti šiame posėdė ir tikiuosi, kad per atinančius mėnesius ir metus mes galėsime bendradarbiauti konstruktyviai, sėkmingai ir galėsime uh, siekti priimti visiems priimtinus sprendimus. Ir visi galės dalyvauti posėdžius ir galėsime sėkmingai dirbti. Komentuodama šiandienos darbo atvarkė, norėčiau pranešti Jums, kad mes vietomis sukeitėme 9 ir 17 darbo atvarkės punktus, iš esmės tai nieko nekeičia. Ir šiek tiek vėliau mes galėsime pasikeisti nuomonėmis apie mūsų prioritetus. Tikiuosi, kad jūs pritarėte šiam darbo atvarkės pakeitimui. Be to, norėčiau pranešti jums, kad rytoj, Liepos 23 dieną, vyks antrasis trišalių darybų dėl kitų metų biudžeto projekto posėdės. Jis vyks taryboje. Taigi dabar periname, pereiname prie trečiojo punkto. Ir tikiuosi, kad mes galėsime taip pat greitai dirbti, nors nežinau, ar iš tikrųjų tai pavyktų padaryti. Taigi, trečiasis darbo tvarkis. E, komisijos narys panas Eutingerės birželio penktą dieną pateikė mums 2020 e, metų biudžeto projektą ir aš dabar norėčiau paprašyti, kad jūs galėtumėt mums pristatyti šį dokumentą. Dėkuoju, panė pirmininkė, tai yra pirmasis e, mano pasisakymas šiame komitete ir aš norėčiau padėkoti ir jūs, ir mū, e, jūsų pavaduotojus e, tapus šio komiteto vadovais ir galiu Jums pasakyti, kad Jūs galite nebejoti, kad mes esame pasiruošę sėkmingai bendradarbiauti. Metinio biudžeto projektas yra da, da, tas dalykas, kuris vyksta kiekvienais metais, jis yra susijęs su biudžeto pervešimo perkelimu. Kaip ir numatyta finansinėme reglamente, birželio balandžio 15 dieną buvo pateiktas šis pasiūlymas. Tai reiškia, kad tas dokumentas pateiktas praėjus 15 dienų po to, kai buvo uždarytos visos sąskaitos. Pervešė sudaro 1,8 milijardo iš jo 1,3 milijardo yra iš pajamų pusės, ir 0,5 e, milijardo iš uh, uh, išlaidų uh, pusės. 1,3 milijardo yra susijęs su, konku, su baudomis, kurios buvo sumokėtos dėl konkurencijos sąlygų nesilaikymo. Ir iš esmės, o visi kiti da, dalykai da, kompensuoja vienas kitą. Pavyzdžiui, mūjų iš mūtų surinkti, surinktos pajamos sudarė 160 milijonų daugiau nei buvo tikėtasi, tačiau kitur buvo, mes matome, kad buvo, buvo išleisti daugiau 200 milijonų. Maždaug pusė milijardo yra bendras visų institucijų perviršys ir komisijos biudžetas buvo gyvenintas, gyventimo rodiklis yra 29,8 procento. Perveršiaus perkelimas į biudžetą, kai jis bus patvirtintas, sumažins valstybių narių įdėlius į ES šių metų biudžetą. Ir tas sumažimas sudarys perviršio sumą 1,8 milijardo. Pone Howard, gal jūs galėtumėte pakomentuoti? Dėkuoju, ponė Pingė, prieš pradėdamas komentuoti šio pranešimo esmę norėčiau taip pat padėkoti da, mano pirmtakui Danieliu ir Viartį, kuris rengė pranešimą dėl 2019 metų. Daniel ne tik pavyko užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą komitete, o ponė pirmininkė, jūs žinote, kad tai ne visuomet gal yra lengva. Tai bus iššūkis man, bet jie taip pat puikiai dėrėjosi per taikinimo procedūrą. Ir būtent todėl e, mes galėsime šiandien patvirtinti du kitus darbo tvarkės punktus. Tas pranešimas, e, apie kurį mes šiandien kalbame, yra dalykas, kuris yra susijęs su Europos parlamento ir tarybos patvirtintų biudžetu, biudžeto pakeitimu. Biudžetas buvo patvirtintas 2019 e, m. gruodžio mėnesio plenarnėme posėdėje. Ir e, Europos parlamentas, kaip vienas, viena iš biudžeto formuojančių institucijų, turi patvirtinti pervešios perkelimą. Ir birželio penktą dieną atsakingas komisijos narys pateikė savo pasiūlymą ir šiandien mes nagrinėjame pranešimo projektus pateiktus trims trims dalykams susijusiams su šią procedūrą. Kiek aš žinau, pakeitimus galima teikti iki Liepos 25 e, dienos. Ir tikimasi, kad mes patvirtinsime šį dokumentą rugsėjo mėnesį ir pato galėsime įtvirtinti plenarinį posėdį. Tai yra da, techninio pobūdžio priemonė 1,8 milijardo eurų, kurie susidaro iš e, e, baudų, kurios buvo sumokėtos dėl e, konkurencijos teisės nesilaikymo ir iš kitų įplaukų. Europos komisijos pozicija yra tokia, kad pajamos iš baudų nebūtinai turi mažinti, da, ne, nebūtinai turėtų pa, būti susijęs su tuo, kad bus mažinti, mažinti valstybių narių indėliai, kurie yra apskaičiuojami pagal bendrųjų nacionalinių, pagal bendrasis nacionalinės pajamas. O mes manome, kad kiekvienu atveju reikia viską išnagrinėti. Kiek aš gerai suprantu, taip pat šiuo metu uh, vyksta kelios procedūros dėl baudų skirimo. Uh, Ir būtų gerai, jei komisija galėtų mums e, paaiškinti, ko galima tikėtis iš tų procedūrų ir kada bus priimti sprendimai dėl jų. Nes tai paveiks 2020 metų biudžeto skaičius, kiek aš suprantu, gan ženkliai. Tai tiek aš noriu Jums pasakyti dėl pirmojo biudžeto taisumo projek biudžet, e, bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto pirmąjį projektą. Dėkoju. Ar norėtumėt pakomentuoti ką nors? Not, then... Jei ne, tuomet aš norėčiau atkreipti sudėmėsi, kad pakeitimus galima teikti iki Liepos 25 dienos 12 valandos. Ir atsižvelgiant į tai, kad laiko lieka labai nedaug, galite pakeitimus teikti vien anglų kalbą. Dėkoju. Point... Ketvirtasis darbo tvarkės punktas, lygiai tokia pati tvarka. Paprašysiu komisijos pristatyti situaciją. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ponas Howard jau pažymėjo, antrasis taisomasis biudžetas yra testiniai veiksmai susiję su sutarimu pasiektu gruodžio mėnesį dėl 19 biudžeto šiame susitarime buvo įsipareigota protokolu papildyti Erasmus Plus ir Horizontas 2020 programas 100 milijonų. Nebuvo nurodyta, kaip turės būti paskirstyti tie 100 milijonų tarp abiejų programų, todėl komisijai pasirodė logiška uh, padidinimą pasiūlyti proporcingai abiejų programų dydžiui, būtent padalinti 80 milijonų, 20 milijonų. Komisijos pasiūlyme atsižvelgėme beje, bejo į įsisavinimo galimybės šių abiejų programų. 80 milijonų, kaip papildomas pasiūlymas Horizontas 2020, bus skirta tyrinėjimams e, kovojant su klimato kaita investuojame bus į tyrimus į transporto srityje ir į bandomusius projektus pagal inovacijų tarybos projektą. Taip pat komisija atsižvelgia savo pasiūlymą į parlamento prioritetus, kurias jis nekartą yra išdėstęs. Tikimės, kad tokiu būdu DAB2 padės pasiekti bendrą tikslą sumažinti, kaip planuojama e, klimato pa, e, kaitos pasiekmes, padidinti finansavimą, o Erasmus Plus skirta aukštajam išsilavinimui ir profesiniam mokymui. Tai tam bus skirtos būtent papildomas lėšos. Dėkui. Ačiū, ponia Howardai, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė, šis e, antrasis taisomasis biudžetas kitokia yra situacija, tai yra susitaikymo komiteto susitarimo rezultatas Horizontas 2020 ir Erasmus Plus buvo sutarta e, joms padidinti finansavimą šimtų milijonų, tačiau tas e, turėjo būti padaryta vėliau, ką mes šiandien ir darome. Taip pat buvo pažymėta, kad šie pinigai bus papildomas finansavimams abiems programams. Ir mes matome, kaip šis sustarimas yra įgyvendinamas komisijos pasiūlymų. Komisija paaiškino, kaip buvo paskirstytos lėšos, savo laiku nebuvo tai konkrečiai išdėstyta. Tuo pat metu suprantu, kad lėšos paskirtos paskirstytos proporcingai abiejų programų dydžiui ir galimybei išleisti pinigus. Horizonto 2020 kontekste bus skirti pinigai e, pro, projektams skirtiems kovai su klimato kaita, tą aš sveikinu. Jeigu prisimenate Birželio 5, mes komisaro Oettinger po jo prezentacijos paklausimą, ar e, įsipareigojimai mokėjimams yra tokie, kokie turėtų būti, ar nėra nieko praleista, ypač horizonto programos atveju mokėjimai šioms programoms būtų nustatyti vėlesniais metais ir naujieji nariai pastebės, kad tai yra tendencija su visomis didžiosiomis programomis. Įsipareigojimai Erasmus dažnai būna e, pareikalauti kiek anksčiau, tačiau kol kas nėra įsipareigojimų mokėjimams Erasmus programai. Tai kodėlgi klausimas, ar planuojama čia kažką keisti, bet kuriuo atveju aš rekomenduoju pritarti DABA2, nes jis atspindi taikinimo komiteto darbą. Ačiū ponia Howard. Ar dėl DAB2? Būtų komentarų. Tai žodis vėl komisijai. Prašau atsakykite ponui Howard. Teirautosi dėl mokėjimų. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog pasakysiu, kad pasižymėjau e, pranešėjo klausimą dėl baudų ir nuobaudų įtakos formuojant biudžetą. Be abejo, mes šį klausimą atsakysime vėliau raštu. Dėl antrojo DAP 20 milijonų papildomų įsipareigojimų Erasmus pareikalaus ir mokėjimų jau šiais metais. Tuo pat metu suma yra tokia maža, kad komisija visiškai tikra, jog pavyks ją patenkti perkeliant tarp eilučių pagal būsimąją procedūrą, tai yra tradicinis darbas vykdomas kiekvienais metais, komisija siūlo tarybai ir parlamentui perkelti įsipareigojimus mokėjimams iš tų eilučių, kur mažiau reikia pinigų į tas, kur poreikis didesnis. Taigi čia Erasmus programos poreikis yra nedidelis ir jį padengsime iš mano minėto šaltinio. Ačiū, klausimų, komentarų ar bus. Jeigu ne, siūlau pereiti prie penktojo darbų tvarkės punkto. Jeigu neprieštarausite penktą, aš šeštą aptarkime kartu nes akivaizdu, kad jie glaudžiai susiję. Dabar e, dėl penktojo punkto mūsų pranešį ponui Murasan žodį suteiksiu, prašom. Dėkoju, da, e, labą dieną, gerbėjai kolegoms. Aš e, atsižvelgimuose tai, kad artėja atostogos, palinkėti da, jums visiems. Da, turiningai praleisti jas ir tik taip pat tikiuosi, kad galėsime turiningai praleisti ir mums likusią darbo savaitę. Iš esmės, aš norėčiau šiandien pakalbėti apie paprastą dalyką. Siūloma da, a, iš Europos solidarumo fondo skirti papildomą finansavimą Italijai ir Rumunijai. Rumunijai dėl to, kad šios šalyse 2018 metais įvyko didelio masto gavilinės nelaimės. Aš norėčiau pakomentuoti jums, paaiškinti jums, kodėl siūloma skirti šį papildomą finansavimą šioms dviem šalims, beje, kaip ir Austrijai. Rumunija. 196 milijonai eurų turėtų būti skirti Rumunijai tam, kad galima būtų. Uh, padėti Rumunijai susitvarkyti tai su žala, kurios bendra vertė da, uh, buvo labai didelė ir da, bendros, bendra uh, žalos suma yra 327,7 milijono. Ir jūs tikriausiai prisiminate, ten, kad galėtume skirti papildomą finansavimą, tu, turi, reikia, kad būtų laiky, laikomasi vė, tam tikrų sąlygų. Uh, Pirmiausia, e, reikia, kad žalos bendras, e, bendras sumas viršytų 1,6 procentų berų nacionalinių pajamų. Ir ant, antras e, galimybė skirti papildomą finansavimą. Tai yra, kai įvyksta regioninio mastono gagarinė nelaimė, tokia jį gali būti paskata, tuomet, kai žala siekia pusantro procento to regiono bendro vidaus produkto. Dar viena galima sąlyga tai yra tai, kai, į, kai da, to šalies, kurioje įvyko gavilinė nelaimė, kaimynė reikia paramos. Taigi da, 327 milijonai da, eurų, tokia buvo žala padaryta. Da, Rumunijoje, tai yra 2,07 e, procento regioninio bendro vidaus produkto, žala buvo gan didelio masto, buvo paveikta ir esminė infrastruktūra, ir užtvangos, ir pylimai, ir keliai, ir tiltai, ir vandens valymo, ir kanalizacijos sistemos, irgacijos sistemos, gerimojo vandens sistemos ir taip toliau. Taigi ši suma yra skirta tam, kad galima būtų likviduoti gaivinės nelaimės padarytą žalą ir atkurti pažįstą infrastruktūrą. Italija. Mes siūlome Italijai skirti papildomai 277 milijonų eurų, kasgi tenai vyko. Vėlgi, Italija 2018 metais susidurė su didelėmis gavilinėmis nelaimėmis, 40 žmonių žuvo, o bendra žalos suma yra 6,6 milijardo eurų, taigi tai yra didelio masto gavilinė nelaimė. Ir 277 milijonai, kuriuos siūloma skirti, yra skirti tam, kad galima būtų atkurti pažįstą infrastruktūrą. Ir ta suma bus skirta taip. Jūs tikriausiai prisiminate, kad kai žala neviršė 3 milijardų, galima uh, finu, uh, padėti kompensuoti daugiau nei pustrečio procento bendros padarytos žalos, o jeigu suma yra didesnė, tuomet galima uh, kompensuoti iki 6 procentų padarytos žalos. Taigi, bera, pagalbos suma būtų 277 milijonai eurų. Austrija. Vėlgi, mes, mes siūlome padėti Austrijai susitvarkyti su tų pačių gaivalinių nelaimių, su kuriamis susidurė Italija, padariniais. Ir e, Austrija uh, atitinka dar vieną mano minėtą da, e, sąlygą, tai yra tai, kad yra kaimininė Italijos šalis, bendra žala yra 326,2 milijono. Ir mūsų skirta parama turėtų padėti Austrijai atkurti dirbožėmį. Tai da, tokie yra skaičiai dėl procedūros. Uh, Aš norėčiau priminti kolegos jums, kad visos trys valstybės narės pateikė laikų paraiškas suteikti jiems pagalbą. Tai yra per 12 savaičių po gavilinės nelaimės. Ir komisija įvertino šias paraiškas ir jos atitinka uh, visus pagalbos teikimo reikalavimus ir aš siūlau skirti prioritetinė tvarka šią pagalbą minėtams trims šalims, bet to mes siūlome dirbti sparčiai. Kolegos gali teikti pakeitimus iki Liepos 25 dienos, tai yra iki ketvirtadienio darbo dienos pabaigos. Ir rugsėjo 3 dieną mes balsuosim dėl šių dokumentų. De, E, biudžetų komitete ir po to galėsime taip pat rugsėjo plenarinėme posėdėje aptarti ši, e, šios, ir patvirtinti šios dokumentus e, plenarinėme posėdėje. Recommend. Ir ne, aš taip pat rekomenduoju palaikyti pasiūlymą dėl AB3, mobilizuoja mūsų lėšos iš solidarumo fondo, iš to bus kompensuojama žala kurią pristatė ponas Muresanas per savo pasisakymą. Aš, kaip suprantu, kolega pritarė komisijos siūlymui, todėl rekomenduočiau taip pat e, palaikyti jį dėl DAP 123, kaip suprantu, taryba palaiko visus tris ir iki spalio e, rugsėjo trečiosios patvirtins juos per rašytinę procedūrą. Ačiū, ponė Howard. Komentarai. Prašom. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus. Palaikome pasiūlymą. Dirbu tiek Envi, tiek šiame komitete, todėl noriu e, pasidalinti patirtimi. Sakyčiau, kad tokios gaivalinės nelaimės tapo neišimtinė, o taisyklė, todėl galvodami apie DFP turėtumėme pagalvoti apie geresnį civilinės apsaugos mechanizmą, nes ne viena valstybė sąjungoje pavieniui nėra tokia turtinga, kad galėtų susitvarkyti su klimato kaitos pasiekmėmis. Tiesiog kreipiuosi visus kolegas, pagalvokime apie kitokias galimybės ateičiai. Žodis kolegai, prašom. Taip pat aš norėčiau visus pasveikinti ir aš e, pritariu ponus Brančiui, ponui Mūrezan. Kaip ir jis priminė mums visiems, iš tikrųjų situacija buvo dramatiška. De, e, de, daug e, valstybių narių patyrė de, tikrai de, ekstremalės oro sąlygas ir ypač mano de, šalyje Italijoje Italijos rytuose ypatingai buvo padaryta daug žalos, 400 hektarų teritorijos, kuri yra saugoma pagal Natūra 2000 taisyklės, patyrė labai daug žalos ir labai dėkoju Jums už Jūsų dokumentą. Ok, thank you. Ačiū už pasisakymus, ar būtų daugiau komentarų, jeigu ne, apsvarstėme pažymėsiu penktąjį ir šeštąjį punktus, tačiau dar turiu priminti, kad B3 bus pagal tą pačią, tą patį grafiką patvirtinti kaip ir pirmieji DAB 2 ir 1, taigi rugsėjai vyks visi balsavimi. Dabar DB4 19 metų čia naujieną, kad komisija jį patvirtino Liepos 2, todėl formaliai parlamentui dar jo nepristatė. Todėl paprašysiu komisijos atstovo trumpai pristatyti šį pasiūlymą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, mielai. Ketvirtasis DB siūlo techninius pakeitimus tiek pajamų, tiek išlaidų pusėse pasiūlymas teikiamas baigus nagrinėti tam tikrus teisėkuros pasiūlymus įvertinus poreikius iki metų pabaigos bei apnaujinus e, prognozes dėl nuosavų išteklių surinkimų. Šiame DBM išskirčiau tris pagrindinius elementus. Pirmasis tai susiję su komisijos sekcija išlaidos siūlome tikrai virtinę pakeitimų. Svarbiausi būtų tokie. 18,5 milijonų sumą žinome Europos priežiūros pareigūno biudžetą, peržiūrėjus šių pareigūnų įgaliojimus. Taryba ir parlamentas susitarė dėl šių įgaliojimų, tapo Aišku, finansinis vokas iš pradžių numatytas šioms e, tarnyboms per didelis, todėl šie 18,5 milijonų sumažinimas atspindi galutinę peržiūrėtojų galiojimų versiją. Antra. kadangi rezerve turėjome 19 milijonų numatytų buvusiam Frontex agentūrai, Europos e, sienų ir pakrančio apsaugos tarnybai, teisinės pagrindas šiai agentūrai ir ypač siekis pasamdyti garsiuosius 10 tūkstančių pasieniečių įsigalios tik link šių metų pabaigos. Visą tai reiškia, kad mes galime atšaukti iš šito rezervo 12,2 milijono. Tai antroji pasiūlymo dalis. Trečioji vėlgi susijęs su rezervu. 460 milijonų buvo numatyta kaip rezervas peržiūrėtam Dublino reglamentui. 370 milijonų jau buvo kova pervesta biudžetinės institucijos procedūros 82,2 milijono dalis šiuo metu ruošiamasi pervesti. Jūs kaip žinote dėl šių pervedimų, kaip biudžetinė institucija, jūs balsuosite rytoj, todėl rezervė lieka nedidelė suma 7,2 milijonai, todėl galima panaikinti šį rezervą, nes 370 milijonų ir 82 milijonai visiškai tenkins valstybių narių poreikius šioje srityje. Trečiasis pakeitimas kaip grupė susijęs su RESC-EU pasiūlymų. Susitarimas dėl teisinės bazės peržiūros buvo pasiektas tarp parlamento ir tarybos praėjusiu metu pabaigoje, o suma, dėl kurios susitarta, mažesnė negu iš pradžių siūlyta komisijos. Atitinkamai logiškas ir mūsų pasiūlymas. Mes atspindime parlamento ir tarybos susitarimą tarimus ir minus 35 milijonai mūsų pasiūlyme galiausiai S solidarumo fondas. 29,7 milijono yra numatyta iš ankstiniams mokėjimams ir jie buvo automatiškai perkelti 18 į 19 metus pagal atnaujinto finansinio reglamento nuostatas – kadangi finansinis reglamentas nustato, kad negali iš ankstinių mokėjimų bendra suma viršyti 50 milijonų, mes savo pasiūlyme DAP e 4 siūlome sumažinti prieinamą sumą 29,7 milijonų ir iš ankstiniams mokėjimams bus vėlgi numatyta kaip nustatyta reglamente maksimum 50 milijonų tolesnis pakeitimas, pakeitimai kitų institucijų prašymų. Tai susijęs su atidėtų Junktinės karalystės pasiriaukimu iš Europos Sąjungos. Tvirtinant 19 metų biudžetą buvo manoma, kad iki kovo pabaigos Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos ir su tuo buvo susijusios tam tikros finansinės pasiekmes eiliai institucijų, kadangi Junknės karalystės išstojimas kol kas atidėtas iki spalio 31-osios, todėl institucijos prašo atšaukti padarytus pakeitimus. Pirmiausia, parlamentas prašo biudžetą padidinti 50,1 milijonų, audito rūmai prašo 0,1 milijono papildomų lėšų. Išorės veiksmų tarnyba, kurios biudžetas buvo padidinantas, ruošiantis e, Junktinės karalystės pasitraukimui kova, kovo pabaigoje, nori sugražinti perteklinius 3,3 milijono. O trečiasis e, DAB keturi pakeitimų ratas susijęs su pajamų pusę, susitarta tarp valstybių narių ir komisijos dėl bendrųjų nacionalinių pajamų, PVM surinkimo ir muitų. 24 gegužės tas buvo nuspręsta nuo savo išteklių komitete. Šio, šis pajamų atnaujinimas vyksta beje kasmet, jo tikslas užtikrinti, kad valstybių narių indėlis į sąjungos biudžetą atspindėtų realias išlaidos. Būtent šio proceso dėka ekspost pakeitimai būna daug mažesni. Ačiū, ponia Howard, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ponui Riel už tai, kad jis pristatė komisijos pasiūlymą. Šis e, taisymo biudžeto projektas yra šiek tiek kitoks. Netgi sakyčiau, kad e, iš esmės kitoks nei tas, apie kuriuos kalbėjome anksčiau. Jis yra sudėtingesnis, jame kalbame apie kelias biudžeto eilutes, bet svarbiausia yra tai, kad Jis buvo pateiktas mums tik šiandien, o aš buvau paskirtas pranešėjų šios klausimus tik tai praeitą savaitę. Taigi mes neturėjome laiko parengti pranešimo kurį jūs galėtumėte išnagrinėti ir, ir kurio pagrindu galėtumėte įsigilinti visus šios klausimus. Taigi aš siūlau rugsėjo 2 ar 3 dienomis aptarti rengiamą pranešimą ir po, siūlo po to suteikti galimybę pateikti pakeitimus iki tos savaitės pabaigos planuojant tvirtinti tą pranešimą biudžeto komitete da, rugsėjo pabaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad šis pasiūlymas, kaip aš minėjau, yra gan sudėtingas, ne, biudžeto uh, biudžetų komitete dirba nemažai naujai paskirtų narių, todėl reikėtų viską įsigilinti ir reikės taip pat išnagrinėti kai kurios techninius dalykus. Kiek aš suprantu, čia nėra grinųjų pinigų srautų. Ir gal taryba ir galėtų patvirtinti viską iki rugsėjo 3 dienos. Bet aš manau, kad mes turime vis dėlto laikytis įprastinės procedūros ir siekti patvirtinti tą pranešimą plenarime posėdėje spalio mėnesį, nes tik tai taip galėsime užtikrinti, kad būtų tinkamai viskas išnagrinėta. Dėkoju, ar bus kokiu nors pastabų? Gerai, tuomet aš galiu tik pakartoti tai, ką sakė pranešėjas. Pranešimo projektas bus nagrinėjamas komite, pateiktas komitetų du rugsėjo 2-3 dienomis. Balsavimas dėl jo vyks komitete rugsėjo pabaigoje. Dėkoju. Toliau aštuntasis darbo atvarkės punktas. Europos komisijos pasiūlymas mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas. Tai yra reikalinga tam, kad komisija galėtų teikti techninę pagalbą. Dėkuoju, ponė Ramsa, aš dabar su, e, sutikti žodį Jums, kad Jūs galėtumėt pristatyti šį dokumentą. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai didelė garbė man pristatyti parengtą pranešimą dėl prisitaikoma prie klimato, prie, atsiprašau, prie globalizacijos pasiekmių. Padėtis darbo rinkoje daro įtaką tiek nuolat dirbantiems, tiek savarankiškai dirbantiems žmonėmis. Taip pat yra įvairiausių pasikeitimų, neigiamų tendencijų, prarandamos darbo vietos Fondo tikslas integruoti darbą praradusius žmonės vėlgi į darbo rinką. Didžiausia suma numatyta 150 milijonų 11 metų kainomis, būtent įsteigimo metais. Nuo fondo įsteigimo finansavimas keitėsi ne kartą, dalyvavimas šiuo metu siekia 60 procentų pagal reglamentą techniniai pagalbai galima skirti maksimum 0,5 procentai nuo didžiausios skirtinos sumos. Atitinkamai komisija teikia prašymą iš fondo 610 milijonų eurų panaudoti iš fondo, tai yra techninės išlaidos šios lėšos turėtų būti skirtos, kaip siūlo komisija, pirmiausia duomenų rinkimui pageidaujama išsiaiškinti, kokia yra situacija su išmokėtomis sumomis, kokios yra čia, kokie rezultatai, ypač kai mokėjimo procedūros jau yra baigtos. Būtent šiuo tikslu komisija nori panaudoti 20 tūkstančių eurų. Toliau prisitaikymo prie globalizacijos pasiekmių fondo situacija turi būti nuolat atnaujinama. Išlaidos vėlgi 20 tūkstančių eurų numatytos šiems stebėsenos atnaujinimo darbams. Komisija būtent tiek ir prašo. Trečioji priemonė pagerinti keitimosi duomenimis sistemą. Norima, kad viskas veiktų greičiau, būtų greičiau prašymai apsvarstomi. Komisija šiam tikslui numato 80 tūkstančių eurų paskirti. Taip pat komisija prašo 70 tūkstančių eurų numatyti ekspertams, ekspertų grupiai, būtent 19 ir 20 pirmąjį pusmetį bus surinkti du grupės posėdžiai. Kviečiami atstovai iš visų valstybių narių po vieną. Šiam tikslui numatomi 70 tūkstančių eurų. Taip pat komisija prašo administracinės ir techninės paramos nori komisija surenkti du seminarus. Jie bus skirti socia socialiniams partneriams, sąnaudos prognozuojamos 120 tūkstančių eurų. Tikslas surinkti seminarus bei tokiu būdu pradėti kurti kontaktų mėsgymo tinklą. Ir kolegos dar vienas komisijos prašymas komisija ruošiasi viešiesiems pirkimams, bus vertinama ekspost vertinimo procedūra aptariamo fondo. Šiuo tikslu komisija pageidautų 300 eurų. 610 tūkstančių eurų iš viso 0,35 procento nuo metinio biudžeto, taigi teisėta, viskas neperžengiama pusės procento riba. Iš viso 610 milijonų, kaip jau minėjau, būtų tiek, taip pat dažnai komisija yra kritikuojama per nelik didžiulio biurokratinio aparato Tuo pat metu mes norime fondas, kad ne tik veiktų, bet veiktų ir lankščiai, bei efektyviai. Todėl komisijos pasiūlymai tikrai palaikytini. Aš esu tikras, kad lėšos bus e, panaudotas pagal įvardintus tikslus. Taip pat, mielai, išklausysiu jūsų pastabų ir klausimų ir viliuosi, kad neviršiu man skirtų penkerių minučių. Dėkui. Um... Dėkoju ponui Ramza. Ar bus kokiu klausimu ar pastabų dėl šio dokumento? Yes, please, Prašome, ponia Majer. Monsieur le rapporteur, merci pour cette présentation. Simplement une. Dėkoju, aš norėčiau iškelti klausimą dėl ekspertų grupių susitikimų. Tos grupės e, kredituojamos 70 tūkstančių eurų Ar galima sužinoti, kiek dienų tie ekspertai renkasi ir, ir posėdžiauja, nes aišku, kad tas suma pakankamai didelė. Ir ar galime užsitikrinti, kad šitų posėdžių rezultatai bus panaudoti optimaliai? Dėkoju už klausimą. Aš manau, dabar galime suteikti žodį komisijai ir komisija atsakys. Taip, suteikime žodį komisijai, kad atsakytų tą klausimą. Dėkoju, pirmininkė. Taip, ačiū ir aš manau, kad pirmiausia būtų puiku, jeigu komisija atsakytų. Prezident, uh, malheureusement. Dėkoju. Deja, iš karto taip. Uh, Automatiškai negaliu į tą klausimą jums atsakyti, todėl į klausimą atsiūsime E, atsakymą raštu. Viską surašysime, ką ten galvojame apie tuos ekspertų susitikimus. Dėkoju. Ar daugiau yra pasisa pasi norinčių pasisakyti? Ačiū. Dabar pereiname prie 17 punkto. Jūs prisimenate, kad šiandienas posėdžio pradžioje mes sakėme, kad suteičiame E, šitos punktus. Vietoj 9 nagrinėsime 17, dabar kaip įžanga norėčiau pasakyti, kad. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pasakyti, kad sekretariatas išplatino informacinius pranešimus dėl pagrindinius dosie, kurie yra nagrinėjami biudžeto komitete ir apie tai, kokioje stadijoje dabar yra tų dokumentų rengimas. Norėčiau pasakyti tris dalykus ir po tų trijų dalykų, dalykų paminėsiu dar kai ką. Pirmiausia reguliariai rengiami dokumentai. Mes žinome, kad pagrindinis mūsų darbų baras tai yra metinio biudžeto tvirtinimas. Da, da, Mes nagrinėjame biudžeto projektą, po to da, da, tvirtiname da, biudžetą ir po to da, žiūrime, kaip jis yra gyvendinamas. Labai dažnai mes nagrinėjame da, su biudžeto susijus dokumentus, dirbdami su kitais komitetais. Pavyzdžiui, kai kalbame apie FC, Invest EU, uh, fondų įgyvendinimą arba kitos iniciatyvos susijusios su Europos vidaus rinka dažnai yra nagrinėjami su ICON komitetu. Antroji pastaba susijusi su Brexitu. Nežinome, kad dėl Brexito tikrai turėsime labai daug darbo. Mes pirmiausia turėsime įvertinti Brexito poveikį mūsų pastatų politikai ir agentūrų darbui. Ir taip pat e, priklausomai nuo to, ar Junktinė karalystė pasitrauks su susitarimu ar be susitarimo, turėsime da, e, išnagrinėti, kaip tai paveiks 2020 metų biudžetą. Ir akivaizdu, kad mums ko gero reikės tvirtinti kai kurias priemonės skubos tvarka. Dėl daugiametės finansinės programos ir uh, e, nuo savo išteklių galiu pasakyti, kad mūsų pagrindinis prioritetas per kitus mėnesius bus uh, tikrai. Uh, daugiametės finansinės programos patvirtinimas. Uh, Ir 2000, e, programa bus gyvendinama nuo 2021 metų iki 2027 metų, tai yra per mūsų kadenciją. Ir todėl turime e, kuo skubiau pradėti dirbti. Bet pradėsime ne nuo nulio. Jau daug kas buvo padaryta per praeitą kadenciją siekiant e, užtikrinti, kad 2018 m. lapkričio mėnesį Europos parlamento patvirtinta pozicija išsakyta tarpinėme pranešime būtų įgyvendinta. Mes siūlome reformuoti dabartinę sistemą, atsižvelgdami į e, Europos parlamento prioritetus. Tarptų prioritetų yra štai tokie, tokie dalykai. Da, biudžetui turi būti skirti 1,3 procento bendrų nacionalinių pajamų. Tai turėtų suteikti mums pakankamų pajamų tam, kad galėtume įgyvendinti tiek naujas politikos priemonės, tiek labiau tradicinės politikos priemonės. Uh, Toliau reikia sustiprinti taip pat lankstumą ir sustiprinti privalomo laik, programos įgyvendinimo patikrinimą, kuris vykdomas įpusėjus programos įgyvendinimui. Toliau ta, mes taip pat turėtume sukurti ir nuosavų išteklių sistemą. Ir tai turėtų būti naudinga mums formuojant politiką ir kuriant pridėtinę vertę Europos Sąjungoje. Daugiametės finansinės programos e, dokumentai yra tiesiogiai susiję su procedūriniais instituciniais ir politiniais e, įgaliojimais. Tam, kad galėtumėm sėkmingai veikti e, darybų procesą, mums reikia turėti koordinuotą ir nuseklę politiką parlamente. Turime derinti savo veiksmus su atsakingais komitetais, su Europos parlamento vadovais. Be to mes turime sustiprinti tarp institucinį dialogą, pirmiausia, su taryba. Ir turime pradėti tikrasis dėrybas. Valstybės narės privalo gerbti mūsų dėrybinę poziciją ir turi atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, sudarydamos uh, uh, galutinį susitarimą, jei toks bus e, sudarytas. Ir komisija be abejo turėtų veikti kaip nešališkas e, tarpininkas, užtikrindama, kad Europos parlamento pozicija būtų aiškiai e, ir tiksliai perteikta tarybos nariams. Ir dar viena, vienas dalykas. Europos vadovų taryboje patvirtintas susitarimas nebus viso proceso pabaiga. Europos parlamento patvirtinimas negali būti tiesiog e, formalumu. Mes turime siekti tikros pažangos tose sritise, kurios mūsų galva yra prioritetinės. Ir visi, kas dalyvauja šiame procese, turi labai aiškiai tai suvokti. Ir jūs galite nebejoti tuo, kad aš kaip komiteto pirmininkas visiems priminsiu, apie tokią mūsų poziciją. Štai toks, e, tokia buvo mano įžanga, gal kai kam pasirodė per ilga, gal kai kam per trumpa. O dabar aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonę apie tai, ką aš ką tik pasakiau. Ir pirmiausia, be abejo, raginu pasisakyti politinių frakcijų koordinatorius. Ačiū, kadangi esu vice koordinatorius ir anksčiau buvau vienas iš MFF bendrapranešėjų. Iš karto sureaguosiu jūsų paskutinėje mintį. Labai svarbu suvokti ir mums patiems suvokti, kad mes nesirenkame iš vieno ar vienintelio kelio. Mes galime pritarti, jeigu manome, kad pritarėme. Tai svarbu suvokti, tą turi suprasti ne tik mes, bet ir taryba. Aišku, taryba nepaliaujamai darbuojasi, pirmininkaujančioji Suomeija panaudos metodologiją iš ankstesnės DFP paimta, parengama bendroji pozicija – ir netgi derimasi dėl elementų pagal mūsų kompetenciją. Yra dėl to neteikiami pasiūlymai. Gruodį bus formuojama tarybos pozicija vadovų tarybos lygių ir po to viskas siunčiama parlamentui. Ir iki šiol mes siekiame nebūti pasyviais nes pagal sutartis mes turime laukti tarybos pozicijos, tačiau mes buvome aktyvus, nesėdėjome laikų, rankų susidėję, todėl mūsų komitetas turėtų iškart po vasaros atostogų imtis veiksmų, informuoti tarybą, pažymėti, kad jeigu nebus konsultuojamasi su parlamentu, tai labai tikėtina, kad parlamentas nepalaikys pasiūlymo. Jeigu nebus konsultuojamasi, mūsų pritarimo nebus. Sakyčiau, tą suvokimą perduoti svarbu visiems dalyviams, nes kitu atveju mums bus pateikta bendroji pozicija ir pasakys, kad 27 premjerai ir prezidentai sutarė, nieko negalime keisti. Todėl būkime aktyvus nuo pat proceso pradžios ir ačiū Jums už Jūsų išvadą. Jūs įvardinote, kokia yra metodologija, tačiau svarbu suvokti ir bendrą vaizdą, žvelgti į ateitį. Mes turime būti pasiruošę ne 20-ųjų pabaigoje, o 20-ųjų pradžioje anksčiau planavome ir iki rinkimų baigti savo darbus. Ir kuo anksčiau mes suformuosime savo poziciją, tuo didesnį įtaką darbams padarysime. Ačiū, pona Gvardija Rabal. Dėkoju. Norėčiau pratesti jūsų mintis ir tai, ką pasakė ponas Saulits, iš tiesų parlamentas gali e, duoti sutikimą, tačiau neprivalo to daryti. E, ir aš e, dabar norėčiau pasakyti, kad tas, tie finansiniai e, plan, planai visą laiką būdavo aptarinėjami ir visą laiką iš parlamento būdavo prašoma duoti pritarimo. Ir tai pasakytina apie kiekvieną darbą, kurį atlieka mūsų komitetas, ypatingai kai kalbame apie metinį biudžetą, nes kai kalbame e, apie e, įstatymų leidimą, tai parlamentas daro savo darbą, taryba savo, tada susėda institucijos prie stalo, derasi ir prieina bendros e, E, pozicijos. Dėl biudžeto taip neatsitinka. Čia daugiausia yra susitarimo reikalas, ne kažkokių tai e, dėrybų, ne bendro sprendimo prieimimų, tiesiog viena šeimos dalis sprendžia. Parlamentas turi e, duoti savo pritarimą kad galėtumėm turėti tą biudžetą ir niekada to biudžeto ne perėjome, ne, ne, ne, ne, nesulaužėme. Mes turime pasižiūrėti, kokios yra politinės temos ir kaip priverčiame visus kitus gerbti tas politinės temas, kurias nagrinėjame. Turime dėti didžiulės pastangas, kad pasiektume tą susitarimą. Toliau kokios temos Aišku, tai yra prioritetas, e, kalbant apie e, tą bend, metinė biudžeto. Žodžiu, kaip ten bebūtų, aš manau, vis tik tais dabar yra svarbiausios temos tokios kaip klimato kaita, kaip e, e, pabėgėliai, kaip tvarus vystimasis, visi šitie klausimai nuolatos bus keliami, mes juos nuolatos girdėsime diskusijose ir ponia van der Leyen taip pat tuos klausimus kels. Ji jau tapo komisijos vadovė, jis sakė, kad žino, jog tai yra e, parlamento viena iš pagrindinių temų ir žino, kad reikės tomis temomis kalbėtis. Mes labai daug kalbėsime apie bendradarbiavimą ir apie vystimą su Afrika. Mm, kalbėsime apie naują instrumentą e, su agentūromis, kurį pasitelksime sienų kontroliai e, bei pakrančių apsaugai, kadangi dar dabar neturime aiškumo šiuose temose ir aišku, kalbant apie tuos skubius dalykus, atsiras dar ir naujų dalykų, kuriuos iškelsime į prioritetus ir kuriuos spręsime per ateinančius penkis metus. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Ponas Andresen. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau porą minčių išsakyti iš mūsų frakcijos perspektyvos. Svarbiausia, kad mūsų komitetas būtų vieningas, kurtumėme stiprų biudžetą, stiprią DFP ir ruoštumėmės mūšiams su taryba. Net nežinau, gal ir kiti komitetai galėtų mums padėti formuojant stiprią proeuropietišką poziciją ir atitinkamą biudžetą derintis su taryba. Svarbu, aišku, ne tik biudžeto dydis, bet ir jo kokybė, reikėtų rimčiau pasižiūrėti į Paryžiaus susitarimą, į Junktinių tautų socialinės plėtros tikslus ir juos įrašyti kaip dėrybinės gairės. Kalbantis apie DFP, mes atidžiai klausėmės beveik visi praėjusią savaitę ponios von der Leyen kalbos ir ji kalbėjo apie žalėjį susitarimą Europos Sąjungai ir panašių, kad jį parengti jai bus vienas iš artimiausių darbų prioritetų. Atitinkamai reikėtų, kad tai atsispindėtų tiek DFP, tiek e, kitose klausimuose, DAP pavyzdžiuose, kas patenka į mūsų kompetenciją, o jūs, ponė pirmininkė, pradžioje minėjote, kad svarbios temos – Mums svarbus yra su biudžetu susiję klimato klausimai. Jeigu komisija per pirmąsią savo darbo dienų pateiks naują pasiūlymą, tai mums reikės sureaguoti ir gal stiprinti savo poziciją, kažkaip viską keisti. Dėkui. Ačiū. Pane Marijai, prašom. Dėkuoju. Aš manau, kad mūsų pozicijos šią temą suartėja, tik tais norėčiau priminti, kaip ir kolegos, kurie anksčiau pasisakė, kad mums reikalinga mm, ambicinga DFP, e, kad istoriškai mes galėtumėm pasirūpinti BŽP ir e, sanglaudos fondais, vis tik tais turime spręsti didžiausius prioritetus tenkančius per ateinančius penkerius metus. Didelės iš, dideli iššūkiai, kontekstas, breksitas. Tas breksitas turės su, su, būti sureguliuotas per artimiausius mėnesius. Todėl turime labai mobilizuotis ir sukurti ambicingą DFP. Taigi, MFF ir e, e, nuosavė ištekliai yra susiję dalykai, parlamentas nauji parlamentarai ir toliau laikysis šio teiginio, mums reikalingi papildomi nusavėjai ištekliai, teisingas komisijos pasiūlymas, tačiau reikia nueiti dar toliau ir e, apmokestinti e, pirkimo transakcijas, ir panašiai, panašus dalykai. Mums reikia būti dar ambicingesniems, be jokios abejonės. Mums reikia komisijos, ir, nes tik kartu galėsime eiti toliau į priekį ir užimti kaip galima stipresnę poziciją. Dėkoju, ponė Ai, ponas Sensa. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ir aš esu vienas iš tų, kurie pagidauja aktyvios komisijos. Mes žinome, kokie yra parlamento norai ir pagidavimai, kokie yra kieno kompetencija, tačiau mūsų komitetas čia yra svarbiausias. Į mūsų bus nukreiptos visų akis ir mes grįžę į gimtinę turėsime paaiškinti, ko paprašėme komisijos, uh, kokios idėjos buvo keliamos, koks viso to rezultatas. Aš palaikysiu mūsų pirmininką ir komiteto poziciją. Mūsų laukia daug iššūkių. Žinome, kad tarybai pirmininkaujančioji Suomija turi labai ambicingų tikslų. Iš karto po vasaros atostogų jau norima kalbėtis apie konkrečius skaičius, o beje, visa Europa tikisi, kad nebus sumažinta žemės ūkio politikos, anglos politikos finansavimas. Greta to egzistuoja ir naujų iššūkių - terorizmas, migracija. Į visą tą reikia atsižvelgti bei aš tikrai palaikysiu visas priemonės, kurias tą palies. Dėkui. Thank you very much, Mr. Howard. Dėkuoju, ponė Howard. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dar kartą. Kalbėdamas apie mūsų biudžeto prioritetus, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 3 arba 3,5 dalykų. Trys temos yra tos, kurioms šis komitetas turės skirti daug dėmesio, glaudžiai bendradarbiavimo su biudžeto kontrolės komitetu. Ir aš tikiuosi, kad jūs patys, aš manau, kalbu suprasti, kodėl tai yra reikalinga. Veiksmai dėl klimato kaitos be abejo bus ES prioritetas formuojant e, ES biudžetą. Bet kaip ir parodė darbės per praeitą kadenciją. Jei mes netikrinsime, ar pasiekiami iš tikrųjų yra nustatyti tikslai ir ar tie tikslai iš tikrųjų padeda mums realiai kažką keisti, mes tiesiog imituosime veiklą. Ir aš manau, kad, ypač ekologinę veiklą, ir aš manau, kad, kad ir kokia būtų jūsų partinė ideologija, niekas to nenorėtų. Mes visi norėtume, kad lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Ir tai yra tas rytis, kur mes turėsime bendradarbiauti su biudžeto kontrolės komitetu tam, kad galėtume užtikrinti deramą visų tų lėšų panaudojimą. Kalbėdamas apie sanglaudos politiką ir klimatą, galiu pasakyti, kad visiškai teisingai šios dvi temos yra, siejam, yra suvokiamos kaip tarpusavį susijusios. Europos komisija reguliariai kalba apie tai, kad ES turi realiai keisti žmonių gyvenimą. Ir aš manau, kad realiai galima sanglaudos politiką susijęti labai konkrečiai su klimato kaitos priemonėmis ir su žmonių kasdieniu gyvenimu. Yra daug pavyzdžių, kai galima panaudoti biudžetą veiksmingiau, ypač siekiant didesnės sanglaudos ir taip pat padedant mums mažinti klimato kaitą. Antra sritis - tai yra sienų apsaugos politika. Ir aš e, žinau, ponas Reil, ko gero sureaguosi tai, ką aš pasakysiu, bet per praeitą kadenciją mes išgirdome politinį įsipareigojimą dėl daugiametės finansinės programos. Uh, Tas įsipareigojimas buvo susijęs su to, kad bus mūsų pažadėta, kad bus daugiau dėmesio ir pinigų skirta sienų apsaugai. Didelis dalis tų lėšų bus skirta Dublino reglamentui e, įgyvendinti ir Frontex agentūrai stiprinti. Ir mes matome, kad uh, į tą pažadą atsižvelgta formuojant kitų metų biudžeto projektą. Bet ta tema yra sudėtinga ir aš manau, kad tai yra tas rytis, kur ES negali nepasiekti užsibriežto, užsibriežto rezultato. Reikia užtikrinti, kad Frontex būtų stiprinamas sėkmingai kad viskas e, vyktų sklandžiai ir gerai ir kad mes turėtume aišku pla, e, tos agentūros veiklos planą, nes iki šiol dėja taip nebuvo. Ir trečia tema, tai ir tai jūsų nenustebins, e, kad aš apie ją kalbu, tai yra breksitas. Aš siūlau mums atsižvelgti į nuolat besikeičiantį kontekstą. Kaip be, Brexitas prasidėjo e, ir man ir mano kolegoms atrodo, kad e, mes nebesugrįšime į šį parlamentą, tačiau mes sugrįžome ir todėl aš manau, kad mes turime atitinkamai koreguoti savo ateities viziją. Jums leidus, aš norėčiau pasakyti, kad e, tas asmuo, kuris netrukus taps Junktinės karalystės ministrų pirmininku, gan laisvai elgesi su faktais. Ir, ir jis dabar da, dalyja pažadus, bet aš abejoju, kad jis iš tikrųjų tai ketina jų laikytis. Ir vargu ar mes iš tikrųjų pasitrauksime iš ES be sutarties. Ko gero, tai išstosime 2020 metų pabaigoje. Ir reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tai paveiks kitų ir E, kitų metų biudžetą ir apskritai biudžetą per ilgesnę, tai ilgalai, e, ilgesnę perspektyvą. Ir vėlgi čia mes turėsime glaudžiai bendradarbiauti su biudžeto kontrolės komitetu, tam galėtume užtikrinti deramą viso šio proceso priežiūrą. Ir galiu Jums pasakyti, kad, tai, e, kad šių komitetų bendradarbiavimas būtų naudingas tiek ES, tiek Junktiniai karalystai, kad ir koks būtų jos likimas. Mr. Here I am. Mr. Sherman, I'm very new. Pone pirmininkė, aš esu čia, aš esu naujai išrinktas parlamento narys ir da, tik pradedu dirbti šiame komitete, esu pakaitinis narys, bet jums leidus aš taip pat norėčiau prisidėti prie šios diskusijos. Mano pirmasis klausimas būtų štai toks. Klausiausi jūsų pastabų ir man pasirodė, kad ar jūs, ar mes esame šiek tiek susirūpinę dėl to, kad taryba gal nenorės pritarti tiems dalykams, kurie mums Europos parlamente ir šiame komitete atrodo itin svarbus. Aš pritariu tam, ką jūs sakėte apie tai, kad būtina užtikrinti, kad taryba atsižvelgtų į mūsų nuomonę. Bet būtų gerai, jei jei vis dėlto mums būtų paaiškinta, kokiu gairiu bus laikomasi siekiant užtikrinti, kad mūsų nuomonė, mūsų pozicija būtų atsižvelgta. Aš e, ta, turiu darbo taryboje patirties. E, taip pat e, buvau ministras per mūsų pirmininkavimą ta, tarybai ir galiu Jums pasakyti, kad mes dažnai gaudavom Europos parlamento pozicijas įvairiais klausimais, stengiamės jas atsižvelgti, bet taip pat noriu pasakyti, kad ko gero per savo pirmininkavimą Suomija laikysis e, tokios pozicijos, kurios laikėmės ir praeitėje, bet gal jūs galėtumėt kokiu nors nuomonę apie tai. Dėkoju, ponė Korner. Ačiū, ponė Pirmka, gerbėjai kolegos. Džiaugiuosi, kad mes e, šiame komitete prisijėmėme labai aiškius įsipareigojimus ir sieksime užtikrinti, kad taryba suvoktų, kad Europos parlamentas vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Bet aš pritariu tam, kas jau buvo pasakyta dėl klimato kaitos ir dėl kitų dalykų. Bet e, aš norėčiau paminėti dar vieną svarbę temą, kuri yra labai svarbi mūsų frakcijai, Renew Europe, atnaujink Europą. Tai yra teisės, teisės, teisinės viršinybės principų užtikrinimas. Aš manau, kad mes Europos parlamente turime daryti viską, kad Europos vertybės būtų užtikrintos visur. Turime už jas kovoti. Ir aš manau, kad privalėtumėme atsižvelgti į šį mūsų įsipareigojimą formuodami daugiametį finansinę programą. Ši programa yra galimybė mums iš tikrųjų paraginti imtis veiksmų svarbiose sritise kalba eina apie didelės pinigų sumas ir bus svarstama, kokius judėjimus, kokias iniciatyvas paremti. Ir aš tikiuosi, kad mes bendromis jėgomis galėsime e, išrinkti geriausias. E, tikiuosi, galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Dėkuoju. Toliau, pon, ponia Gys. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutarėme daugeliu klausimų. Klimatas, pabėgėliai, teisės viršenybė. Uh, ir be abejo stiprus ir savimi pasidengintis parlamentas, kuris derasi su taryba. Vieną elementą iškelčiau, kas praeitie nebuvo labai didelio palaikymo sulaukia, tačiau aš noriu apie tai vėl prabilti. Būtent biudžetas formuojamas lyties pagrindų. Kitaip sakant, kad finansavimas būtų pasiekiamas vienodai vyrams ir moteriams, nes mokesčius moka abilytis. Beje, tai yra ne tik teisingumo, bet ir efektyvumo klausimas. Toks pavyzdys. Diskutuodami apie DAP, kalbėjome apie didesnį finansavimą horizontos programai. Tuo pat metu, jeigu pažvelgsime į tai, kokios lygos yra tyriamos kaip vaistai kuriami, tai moteris tyrimuose dalyvauja daug greičiau, todėl vaistai veikia jas praščiau, taip pat ir, pavyzdžiui, automobilius bandant, mažai dalyvauja moteris ir mm, jos nėra taip saugios automobilyje. Reikėtų tą keisti. Beje, labai džiaugiuosi, kad ponia van der Leyen paskelbė apie lyčių lygybės įtvirtinimą komisijoje, pusė narių vyrai, pusė narių moteris, tai yra puiku ir manau mes kaip biudžeto komitetas prie to lyčių lygybės turime savo indėlį nešti. Dėkuoju, ponia Markės. Obrigada, prezidente. Eh, eu gostava também, é a primeira vez que me dirijo este comitê, portanto. Dėkuoju. Aš taip pat norėjau pasisakyti, norėčiau pasveikinti visus čia susirinkusius padirbėti komitete ir norėčiau tris dalykus iškelti. Arba galbūt e, visus argumentus sutelkti į tris klausimus. Pirmiausia, demokratija ir mm, teisinė valstybė. Šitą problemą dažnai keliama diskusijose, kai kalba eina apie balsavimą. Europą jau pasiekusi tokią dimensiją, kai daugiau dalyvauja, negu buvo numatyta iš pradžių DFP, kūrime kartu su komisija. Ir dabar mes turime kai kurias e, rinkiminės kampanijas numatę. E, klimato klausimas beveik visose valstybėse narėse turi didžiulę reikšmę, pradedant mano šalimi. Pone van der Leyen jau dalyvauja diskusijose, jį kelia šios klausimus ir apie klimatą, ir apie DFP Šis klausimas buvo jau iškeltas kolegos, tačiau norėčiau dar prie jo sugrįžti, nes um, kyla vadinamos naujosios politikos ir jie taip pat tos naujos politikos dalyvauja tose, politi, no, tie nauji politikai dalyvauja um, š, šio, šiame darbėje, darbe, tačiau naudodamiesi mūsų e, padarytų įdirbių. Kitas dalykas - Frontexas bendradarbiavimas su Afrika. Aš manau, kad šitas klausimas taip pat turi būti keliamas kaip vienas iš prioritetų per artimiausius penkeris metus. Uh, nes ir e, migracija, pabėgėliai, klimatas, visi šitie klausimai yra be galo svarbus ir jie privalo būti tarp prioritetų. Mes turime nepamiršti šios, e, šios dimensijos, mm, kalbėdami apie bendradarbiavimą tarp ES ir Afrikos. Aš manau, kad e, Tai bus kitos pirmininkaujančios valstybės vienas iš prioritetinių klausimų. Vieni iš prioritetinių klausimų, manau, kad jie turi būti prioritetiniai mūsų komitete taip pat. Dėkuoju, ponas Olbrechtai. Dėkuoju. De, aš norėčiau labai trumpai sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, nes iš tikrųjų, ko gero, sugrįšime prie daugiametės finansinės programos dar ir ateityje, bet labai trumpai dabar. Pirmiausia, Europos parlamentas didelė balsų persvara. Da, de nusprendė, kad turime ginti naujus prie, pagrindinius prioritus. Tai yra prieklapšių sistema, sienų apsauga, gynyba. Dėl to mes visi susitarėme. Taip pat sutarėme ir dėl kitų prioritetinių temų, tai yra dėl klimato kaitos, dėl lyčių aspekto integravimo į visas politikos sritis. Bet e, mums sudaryba nepavyko susitarti dėl to, kiek pinigų bus tame biudžete. Dėl to nepavyko susitarti. Bet tas susitarimas, nes, nesutarimas e, da, vyksta tarp tarybos ir Europos parlamento ir konkrečiai žinome, kad e, ir tarybos viduje nėra bendro sutarimo. Valstybės narės turi skirtingas pozicijas. Todėl pirmiausia, mes turėtume išnagrinėti, kiek pinigų reikia tam, kad galėtume finansuoti prioritetinės sritis Mes iš tikrųjų jau esame atlikę tokią analizę ir nusprendėme, kad biudžetui reikia skirti 1,3 procento bendrų nacionalinių pajamų. Valstybės narės siūlo kai kurios valstybės narės siūlo 1 procentą, dar 1 procentą su trupučiu, komisija pasiūlė 1 procentą, 1,08 procento. Ir mes taip pat nusprendėme ne, neimti lėšų iš žemės ūkio politikos ir dėl sanglaudos politikos tam galėtume finansuoti naujus mūsų prioritetus. Mes pritarėme tiems naujiems prioritetams, bet aiškiai pasakėme, kad jie turi būti finansuojami iš naujų šaltinių. Yra dar vienas dalykas - lankstumas. Tai yra klausimas, šias esmė, kiek lankstus turi būti mūsų biudžetas. Tam tikros valstybės narės nori, kad nebūtų jokio lankstumo. Ir kai kam atrodo, kai kam neaišku yra, kokį vaidmenį turėtų vaidinti Europos parlamentas. Pavyzdžiui, tam tikros valstybės narės visiškai nenori, kad Europos parlamentas atliktų biudžeto patikrinimą įpusėjus jo gyvendinimo laikotarpiui. tarpiui. Taigi mes susitrėmė dėl tam tikrų dalykų, dėl prioritetų su taryba, tačiau mums nepavyksta susitarti e, dėl struktūros ir dėl konkrečių sumų. Norėčiau taip pat Jums priminti, kad e, šiuo metu mes turime komisijos pasiūlymą pateiktą 2018 m. gegužės mėnesį. Turime taip pat kelis Europos parlamento pasiūlymus Paskutinis iš tų pranešimų buvo patvirtintas 2018 m. lapkričio mėnesį ir tam pranešimui buvo pritarta didelė balsų persvara. Ir mes stebime, kas vyksta šiuo metu parlamente, nes e, pirmininkaujantį Suomiją stengiasi suderinti valstybių narių pozicijas. Taigi mes turime komisiją, komisijos dokumentą, Europos parlamentas patvirtino savo poziciją ir mes laukime dabar tarybos pozicijos. Ir ponė Pirinkė, labai trumpai, labai konkrečiai noriu pasakyti, iš savo patirties galiu Jums pasakyti štai ką. Bus suformuota nauja komisija. Nominuoti komisijos nariai da, turės dalyvauti klausimuose Europos parlamente. Ir man tikrai būtų labai įdomu pamatyti, ar iš tikrųjų naujoji komisija laikysis tų įsipareigojimų, kurie yra išdėstyti 2018 metais mums pateiktame komisijos dokumente. Mes žinome iš patirties, kad kartais komisija, naujoji komisija pamiršta apie ankstesnius sprendimus. Žinome, kad Junkeris uh, po to, kai baigėsi dėrybos dėl dokumentės nesinės programos, iš esmės pakeitė kai kurią savo nuomonę, kai kuriais klausimas. Taigi turime jų paklausti, tų nominuotų komisijos narių, ar iš tikrųjų jie ketina laikytis komisijos pozicijos išdėstytos patiktame mums dokumente. Dėkuoju, panio Albrecht. Ar bus kitų pastabų? Ar kitų minčių apie tai, ką turėtume pasakyti komisijai? Ne, tuomet aš norėčiau baigti šią mūsų da, tikrai da, lab, tokią da, gyvą ir turiningą diskusiją. Ir turime priminti ir savo, ir mūsų partneriams, kad ES biudžetas nėra vien tiesiog kažkokie techniniai skaičiai. ES biudžetas ta, pirmiausia susijęs su mūsų politiniais prioritetais. Ir būtent jis padeda mums ta, tinkamą linkme vesti į priekį Europos, Europos Sąjungą. Europos parlamentas turi vaidinti čia labai svarbu vaidmenį. Europos Sąjungos biudžetas turi padėti mums pasiekti nustatytų tikslų ir sukurti pridėtinę vertę, kurios reikia mūsų mokesčių mokėtojams. Todėl aš norėčiau, kad mes savo darbo atvarkėje kars nuo karto surastumėme laiko, tam galėtumėme aptarti aktualius ES darbo tvarkės klausimus, ypač kai jie yra susiję su biudžetu. Kaip buvęs biudžeto ministras, aš galiu Jums pasakyti, kad iš esmės kiekvienas klausimas politikoje tiesiog ir netiesiog yra susijęs su biudžetu. Ir be abejo, nekantrai lauksiu kitos mūsų diskusijos šią nepaprastai svarbę temą. O dabar galime perėti prie dešimtojo darbo tvarkės punkto, tai yra pastatų politika vienintelis pagal šią temą kylantis klausimas. Tai bus e, paliestas rytoj per balsavimą, nes kalbam apie iš ankstinį sutikimą. Vienuoliktasis punktas mūsų laukia, tai su AFED bendrasis posėdis, dar valanda liko iki jo pradžios, todėl kolegos siūlau padaryti per traukėlę ir vėl susirinkti lauksime, kaip numatyta 17.30 bei aptarsime Madat fondo klausimą. Trumpa pertrauka.

Good afternoon. Uh, Labą dieną. Dar kartą sveikinuosi su visais. Tęsėme darbo tvarkės nagrinėjimą. 11 punktas. Sveikinuosi su prie mūsų prisijungiusiais AFET nariais ir su AFET vicepirmininku ponu Vačikovskiu. diskutuosime apie regioninio es patikos fondo išplėtimą reaguojant į krizę, būtent Madat fondą. Mes e, antrą kartą organizuojame jungtinį komiteto posėdį dėl patikos fondo išplėtimo iki 20 metų gruodžio mėnesio. Tuo pat metu labai svarbu, kad prie fondo prisidėtų ne tik ES, bet ir valstybės narės, kiti donorai. Naujasis finansinis reglamentais 234 straipsnėje atspindi šią nepra, nepaprastą situaciją ir kartu reikalauja suteikti galimybę pagal poreikį pratesti patikos fondo veikimą, reaguojant į ypatingus įvykius arba su tais ypatingais įvykiais susijusius testinius veiksmus. Dabar žodis poniui Vačiakovski. Ačiū. Sveiki atvykę visi ir atsiprašau, kad e, tikrai tokia sudėtinga mano lenkiška pavardė, tačiau po penkerių metų mokymosi, manau, jums tikrai pavyks. Atsiprašau Davido Makalesterio vardu, AFET komiteto pirmininkas išvyko į specialią misiją, stebėjo rinkimus Ukrainoje, sunkiai padirbėjo, jau susipažinau su jo pirmąją ataskaitą. Nebejojau, kad netrukus daugiau sužinosime apie padėtį padėtį Ukrainoje bei šio savaitgalio rinkimų rezultatus. Tas bus per eilinį AFET komiteto posėdį šį trečiadienį padaryta. Dar kart ačiū už suteiktą galimybę pirmą kartą bendra pirmininkauti šiam jungtiniam abiejų komitetų posėdžiui. Kaip kolega pažymėjo, šiandien komisija pristatys pasiūlymą ir pagrindimą, kodėl reikia pratesti madet fondo veikimą. Aš aišku nenoriu užbėgti už akių komisijos pasisakymui, tiesiog pažymėsiu. EP atidžiai ir susirūpinę sekia padėtį Sirijoje ir visame regione. Turime stengtis iš visų jėgų padėti visoms valstybėms, kurias palėtė Sirijos krizė, ypač Sirijos kaiminėms, 5,6 milijonai, gal net daugiau pabėgėlių, aš kalbu tik apie užregistruotą pabėgėlių skaičių, kurie gyvena kaiminėse valstybėse kaip Libanas, Turkija, kitur. Ir taip pat nemažai pabėgėlių iš Sirijos yra ir Europoje. Madat fondas buvo be nesvarbiausia priemonė pateikti pagelbėti pabėgėliams ir juos prieimusiams valstybėms. Peržiūrint patikos fondo veikimą, konstatuota, kad dirbta dažniausiai efektyviai, sukurta pridėtinės vertės, tuo pat metu identifikuoti ir tam tikri trūkumai bei pateikta konkrečių rekomendacijų. Labai pagėdaujame išgirsti iš komisijos, kaip komisija ketina įgyvendinti šias rekomendacijas, kaip reaguoja į tai, kas nustatyta, bei viliuosi, kad komisija patvirtins, jog fondas nebus panaudotas Sirijos atkūrimo tikslui, nebent Asado režimas įsipareigos laikytis Ženevos proceso ir prisidės prie konflikto pabaigos bei užtikrins visų sirų įtraukti Dabar Mačiai Popovski norėčiau suteikti žodžiais yra NIR generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas bei paprašysiu jo pristatyti, kodėl reikia pratesti Madet patikos fondo veikimą bei įdomu bus išgirsti, ar įmanoma bus padėti Sirijai po 20 metų Taigi toks būtų pirmasis mano kaip vice bendrapirmininko klausimas. Taigi prašom, ponė Popovski. Ačiū bendrapirmininkai. Tikrai džiaugiuosi, kad, kad ir Lenkas esu, bet mano pavardę ištarti kiek paprasčiau. Dėkui už suteiktą galimybę, kaip ką tik ponas Vačikovski e, pristatė išdėstyti situaciją. Egzistuoja tolesnis mūsų paramos poreikis. Krizė Sirijoje nesibaigia nei šiandien, nei rytoj ir artimiausių metų nesibaigs milijonai žmonių. Pabėgėliai juos priimančios bendruomenės kaiminėse valstybėse laukia mūsų pagalbos, jos reikia, kadangi iki šiol su krize daugiausia dorojusi vietos valdžia. Iškart atsakysiu jūsų pirmąjį klausimą. Tol, kol nebus Sirijoje pradėtas politinė, politinis perimo procesas. Atstatyme mes nedalyvausime. Sirijos viduje šiek tiek teiksime e, humanitarnės pagalbos, bet tik tiek, jokios pagalbos atstatymui, nebent prasidės politinis valdžios perdavimo procesas, bei bus įgyventytos tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, dėl pabėgėlių sugrįžimo. Deja, kol kas e, spaudimas priimančiose valstybėse vis auga, situacija sudėtingėja, išskirčiau Libaną, sugriaunamas pabėgėlių stovyklos, jų pačių situacija sudėtinga, ypač Libaną. Išskirčiau, Jordanijoje, Turkijoje padėtis netokia sudėtinga, bet aštrėja. Madat patikos fondas teikia neįkainomą pagalbą pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms. Uh, bei taip pat prisidėjo tam tikrą prasme e, prie to, kad išvengtų Jordanijoje ir Libane valstybės e, žlugimo 1,6 milijardo jau skirta veiksmams ir 1,3 milijardo yra e, paskaičiuota panaudos, panaudojami pagal įvairias programas, tai beveik atitinka 15 metais vadovų tarybos iškeltą tikslą 80 procentų pradinių įsipareigojimų valstybės narės jau įgyvendino ir 80 procentų dabartinio fondo jos sudaro. Egzistuoja mūsų sukurta labai gera stebėsenos ir kontrolės sistema. Ji liudėja, kad patikos fondas yra veiksminga priemonė, teikia E, aukštos kokybės rezultatų ir įgyvendina reikalingus veiksmus. Yra teikiamos ketvirtinės ataskaitos, galite su jomis susipažinti, čia nenoriu gilintis į smulkmenas, 18 metais įgyvendinome laikotarpio vidurio peržiūrą bei konstatavome, kad patikos fondas yra didelis, ir tinkamą skalę pasiekęs instrumentas, tai galime veiksmingai teikti pagalbą ir jis prisitaiko prie pokyčių regione. Taip pat žinote, kad patikos fondas kuria pridėtinę vertę, lyginant su pavieniais valstybių narių veiksmais, kurių būtų galėję, galėjusios jos imtis, būtent dėl to rekomenduojama pratesti fondo galiojimą po 20 metų, tas pradinė pabaigos data ir teikti pagalbą pabėgėliams ir juos primančioms bendruomenėms. Taip pat, kalbant apie sienas, e, fondas išlieka aktuolus, bei jis užtikrina, kad būtų pagal poreikį reaguojama į pabėgėlių poreikius, patikos fondo veiksmų e, valdyba vieningai paprašė komisijos pratesti fondo galiojimą ar veikimą vieneriems metams. Taip pat e, nemažai valstybių narių e, pažadėjo papildomos pagalbos, dalis net suteikė, kitos kalba apie papildomą pagalbą 19-20 metais, bei e, pagalbą teikia tiek valstybės narės, tiek jų pleč donorų konferencija, kurią suringė komisija 19 metais. Mūsų tikslas įgyvendinti jau turimus pinigus konkrečiems veiksmams, tačiau be pratesimo negalės patikos fondo vadovas jokių įsipareigojimų sutarčių pasirašyti po šių metų gruodžio 14 dienos, nebus galima panaudoti jiem fonde jau esančių pinigų. Tai turime tą suvokti, čia didžiulis stabdis nusimato. Beje, reikės tiesiog fondui atsisakyti priimti papildomų valstybių narių pažadėtų lėšų ir, e, ir gražinti nepanaudotas lėšas į es e, biudžetą, jeigu nebus pratesta fondo veikla. Jordanija ir Libanas buvo pagrindinės veiklos valstybės, iš dalies ir Irakas, tai buvo rekomenduota laikotarpio vidurio peržiūra, Turkija turi atskirą priemonę ir ten šios priemonės įgyvendinimas jau pasiekė antrąjį etapą, pabėgėlių padėtis Turkijoje. Mm, fondas veikia mm, su tikslu sustiprinti primenančias bendruomenės, padėti pačiams pabėgėliams teikti aukštos kokybės paslaugas, kaip kad švietimas, sveikatos apsauga, atliekų tvarkymas yra skirtumų tarp minėtų pagrindinių dviejų valstybių Libane daugiausia pabėgėliai gyvena nedidelėse nausėdijose, nedidelėse stovyklose, o Jordanijoje jie susitelkia dideliuose pabėgėlių stovykliuose ir taigi administravimo iššūkiai visai kitokie. Atsakant į jūsų pirmąjį klausimą, ponė pirmininkė, dėl veiklos pratesimo. Viskas priklauso nuo to, kai baigsis dėrybos dėl būsimosios finansinės programos. Šiai dienai mes negalime nieko įsipareigoti po 21 metų kol nėra pagrindo daugiametės finansinės programos. Ir būtent iš ten ateis papildomas finansavimas nuo 21 metų. Be abejo, komisija savo pasiūlyme e, DFP paketo rėmose siūlo sukurti e, global, globalios e, veiklos priemonę ir tokiu būdu reaguoti į globalų migracijos spaudimą. Pažiūrėsime, kokia bus reakcija iš parlamento ir iš tarybos sustarimo, tikimės iki metų pabaigos. Dėkui. Ai. Labai dėkoju, dabar norėčiau paklausti, ar bus norinčių ką nors pasakyti. A. Atsiprašau, dar poniai Koms norėčiau suteikti žodį. Jos nėra, sal nėra salėje. Gerai, tuomet aš norėčiau dar kartą paklausti, ar bus norinčių pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias por. Labai ačiū, pirmininkė, dėkoju už paaiškinimus. Aš turėčiau klausimą. Aš čia, aš čia, jums iš dešinės. Taigi, jūs jau sakėte ir pateikėte nemažai informacijos, tačiau man kai kas neaišku. Pirmiausia, apie transparency. Kartais mm, mums. Mums mums neaiškus klausimai lieka dėl patikos fondų, dėl trust funds kartais sunku sukontroliuoti, iš kur tie pinigai, per kur eina, kokiais tikslais tie pinigai yra e, persiunčiami. E, ir aišku, kad e, mes turime tam tikrus tikslus nusistatę, mes matome, kad tie patikos fondai yra naudojami Libane, Irane, Jordane. Mums aišku, kaip e, biudžeto komitetui rūpi, kaip tie pinigai yra naudojami. Iki 14 gruodžio turėtų viskas, turėtų lyg tai viskas būti ir paaiškinama, tačiau praėjo uh, ta data mes ir vėl nieko nežinome, o nuo 21 vėl turėsime naują DFP. Aš labai puikiai suprantu, kad šiame naujame bendradarbiavimo fonde vėl bus patikos fondai, mes pamiršime kai kuriuos instrumentus, e, kai, o kai kuriuos kitus instrumentus vėl įsivesime į savo DFP. Kitas klausimas būtų toks. Mūsų šiek tiek sujaukta darbo pradžia buvo. E, bet reikėtų išsiaiškinti, lyg ir daugiau numatyta pinigų biudžete 2020 e, m. birželio mėnesį, lyg tai turėtų būti tai, e, kažkiek tai pinigų paskirta daugiau, bet kaip čia iš tikrųjų yra e, kažkas įtraukta, kažkas neįtraukta ir neaišku, kaip ten su tais pinigais yra. Dėl Turkijos. Turkija turi savo patikos fondą, tam tikrų yra projektų, kurie vyksta Turkijoje. Taigi labai sunku atsekti, e, kaip atskiriame E, patikos fondo Turkijoje veiklą ir kito fondo. Kaip visą tai atskirti tarpusavėje, kaip nesupainioti? Monsieur Mariani. Dėkuoju, poniai Mariani. Ačiū. Aš esu naujas narys. Galbūt kai kurie klausimai jums pasirodys naivus. Žinau, Sirija jau šešis metus ten buvau ir dar kartą po, keturių, po kelių savaičių ten vyksiu. Suprantu, kad fondai e, nedalyvaus e, Sirijos atstatyme, čia cituoju, kol Sirija nepadarys atitinkamų politinių pasirinkimų. Aš tiesiog norėčiau iškelti klausimą, jeigu norime padėti pabėgėliams, Ar reikia apsiriboti tik tais tais, kurie atvyksta iš išorės ir pamiršti tuos, kurie migruoja viduje? E, Jordanijoje, Libane, Irake yra, e, e, iš, Irako, iš šitų šalių yra pabėgėlių, bet yra 5 milijonai pabėgėlių, kur bėgio, kur, kur, kur bėga iš Daesho arba kitokių E, teroristų kontroliuojamų zonų. Galbūt galima surasti kažkokiu būdu, kaip realiai žmonėms pabėgti, e, kaip, kaip, kaip padėti, nes yra e, raudonojo pusmenulio organizacijos, kurios realiai galėtų Sirijoje, pavyzdžiui, veikti nebūtinai einant per vyriausybę. Guta rytuose 500 milijonų e, pabėgėlių, e, bet niekas čia nedaroma. Taigi Europa, jeigu nori turėti kažkokį tai teigiamą įvaizdį šalia politinio pasirinkimo, turėtų dar ir veikti pabėgėlių atžvilgių. Tų pabėgėlių, kurie yra Sirijoje. Galbūt geriau, kad tie pabėgėliai Sirijoje ir liktų, o nepatektų į Europą. O, o gal kažkaip tai reikėtų uh, juos atsiūs, nusiųsti į jų šalis ir padėti jiems įsikurti ten. Sirijoje labai trūksta medicininių priemonių, vaistų. Mes turime padėti pabėgėliams, kad jie su jais būtų geriau elgiamasi. E, nuotraukos yra iš ligoninių Sirijoje, kur galima atsekti, kad nei laboratorijos neveikia, nei kai kuria aparatūra, nes trukdoma patekti atitinkamoms tų aparatų dalims. Ar Europa gali kažkaip, kažkokiu būdu veikti? Aš suprantu, kad embargo gali būti paskeltas tam tikroms dalims ar e, aparatūrai, bet jeigu nenusinčiame, pavyzdžiui, e, skanerių į Kiniją, e, į, į, į Siriją, Ar mes tokiu būdu nenubaudžiame visų žmonių ir ar tokiu būdu nepadarome taip, kad tų pabėgėlių būtų dar daugiau? Dėkuoju ir bus kitų pastabų. Prašom. Euh, nom... Labadiena visiems, aš esu Fabien Keller ir labai atsiprašau, nesu užkimusi. <clears throat> Taigi, aš naujai išrinkta parlamentarė Rinjų iš Prancūzijos Galbūt jūs galėtumėte pasakyti bent jau apitikslius skaičius dėl jungtinių tautų, dėl kitų vystimo fondų, kaip jie yra finansuojami, kad bent jau apitikslę mintį, apitikslę mintį susidarytumėm apie tai, kokios yra bendros tarptautinės paslaug, e, pastangos. Ir galbūt Turkijos skaičius galėtumėte pateikti, kad galėtumėm tuos skaičius palyginti tarpusavyje? Nesupratau, kad tai yra skirtingi fondai. Dabar turbūt Jafeto kompetenciją įsibrausiu. Dėl humanitarinės pagalbos, dėl žmonių įgyvendinimo, e, išgyvenimo. Ir dėl to, kokios sumos yra skiriamos tiem žmonėms sugražinti jų šalis. Kalbėtoja vėl atsiprašo dėl savo e, balso, e, kadangi e, ją labai neigiamai paveikė vedinimo sistema. Taigi, ar yra kažkokių tai minčių dėl to, kokios yra šių fondų perspektyvos, kokie gali būti poreikiai ir kaip mes galime čia sudalyvauti, kurdami kitą biudžetą. Mr. Albrecht. Dėkuoju, panas Albrecht. Ačiū, panė pirmininkė. Kaip biudžeto komiteto narys, aš norėčiau paklausti jūsų apie biudžetą ir apie jo ateitį. Biudžeto komitete nekartą mes esame kalbėję dėl to, kad Ne visuomet aišku iš tikrųjų, ar parlamentui pavyksta tinkamai kontroliuoti, kaip yra valdomi patikos fondai. Ne visuomet aišku, kokios lėšos patenka į tos fondus, kokios ne. Bet iš tikrųjų esminis klausimas būtų toks, kokia bus patikos fondo struktūra ateityje? Kaip konkrečių valstybių narių sprendimai dalyvauti šio fondo veikloje per ateinančius mėnesius ar uh, ar ateityje, ar kaip tas dalyvavimas bus įformintas, ar bus skirtas tam tikras biudžeto procentas, ar kažkaip kitaip apskaičiuojami bus įnašai. Ir kaip pasidalyja biudžet, biudžeto lėšos tarp valstybių narių įnašų, individualių įnašų ir įnašų iš ES biudžeto. Taigi kokia būtų šio fondo struktūra? Dėkoju. Ar bus kitų pastabų? Prašom. Chciałem w imieniu grupy EKR. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcijos vardu noriu palaikyti pastangas, kurios čia buvo dėtos. Aš susipažinau su pateiktai ataskaita. Palaikome mūsų pastangas Sirijoje. Visi žinome regiono ištiko tragedija. Tuo pat metu matome, mechanizmas pasiteisino, sukūrėme europinę pridėtinę vertė, kas tikrai e, svarbu. Norėčiau pasiteirauti komisijos atstovo, ar tikrai viską gerai supratau. Vyksta pirmosios diskusijos apie daugiametę finansinę programą ir, kaip suprantu, šis fondas turi tapti bendros migracijos politikos dalimi. Ar aš teisingai supratau? Dėkui. Dėkuoju, bus kitų pastabų. Taip, prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą apie tai, kaip yra teikiama pagalba pabėgėliams Sirijoje. Ir čia aš kalbu apie tai, kaip konkrečiai e, padėd, sutikime pagalbą Sirijos šiau, e, e, šiauriai ir rytuose. Uh, Gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kas ten vyksta, šimto nežinome, kad tą regioną Sirijos valdžia nekontroliuoja ir ne, ne, nevyriausybės organizacijos ne visuomet gali ten gerai veikti. Aš taip pat turiu klausimą. Europos parlamentas džiaugiasi, kad mūsų atstovai buvo kviečiami į patikos fondo valdybos posėdžius. Deja, dėl mūsų darbo kalendoriaus mes ne visuomet galėjome dalyvauti tose susitikimuose ir mes norėtume paprašyti, kad jūs nustatydami patikos fondo valdybos posėdžių datas atsižvelgtumėte tai mūsų darbo kalendorių. Ir aš dabar sutiksiu žodį ponui Popovskiui, nes iš tikrųjų daug klausimų jam buvo užduota ir klausimai labai konkretus. Taip, iš tikrųjų labai dėkoju. Gerbėmėjai komiteto nariai, aš pasisengsiu sakyti į klausimus tą tvarką, kurią jie buvo užduota man pateikti. Taigi stebėsena ir kontrolė. Be abejo, apie tai e, esame kalbėję ir anksčiau, ir jūs visiškai teisingai prisiminėte susitikimus su ponu Eutingeriu. Ir čia galiu grįžti iš karto prie pirmininko pateikto klausimo. Aš norėčiau paraginti Europos parlamento narius dalyvauti tiek valdybos posėdžiuose, tiek koordinacinio komiteto posėdžiuose. Jie vyksta Turkijoje, aš atsimenu taip, kad iš tikrųjų vienas iš tų posėdžių vyko tą savaitę, kai jūs dirbote Strasbūrė, bet galiu jums pažadėti, kad kitą kartą mes atsargiau rinksime. susitikimų datas, nes mes norime, kad naujai išrinkti parlamentarai galėtų dalyvauti patikos fondo valdymo organų posėdžiuose. Biudžeto komiteto ir biudžeto kontrolės komiteto nariai kelis kartus e, buvo e, nuvykę į e, tą vietą, kurio, į tas vietas, kuriuose teikiama yra pagalba pagal fondą. Dabar dėl biudžeto ir patikos fondo. Da, patikos fondas nė, nėra uh, biudžeto dalis, taip yra numatyta finansinėme reglamente, bet e, kaip situacija pasikeis ateityje, mes nežinome, nes viskas priklausys nuo to, kai baigsis darybos dėl daugiametės finansinės programos. Mes siūlome apjungti įvairias priemonės, kurios šiuo, iš kurių šiuo metu dabar finansuojamas yra, yra vystimasis. At, e, at, e, at, tarptautinis bendradarbiavimas, ta pagalba pabėgėliams ir taip toliau ir e, jūs turėsite priimti sprendimą, ar tai padaryti ar ne, ir ar išlaikyti patikos fondą atskirą. Arba sukurti atskirą priemonę, kuri būtų biudžeto viduje e, dalis ir iš kurios būtų finansuojami tie veiksmai, kurie dabar finansuojami iš varios patikos fondų. Ir čia galima būtų sugrįžti prie valstybių narių dalyvavimo Apie tai pakalbėsiu netrukus. Pačioje Sirijoje. Ai, atsiprašau, da, dabar dėl 2020 metų biudžeto. Sprendimas dėl jo dar nėra priimtas ir todėl mes dar nežinome iš tikrųjų, kaip baigsis biudžeto formavimo procedūra. Mes siūlome skirti fondų 150 milijonų eurų. Tai atitiktų ES prisimtus įsipareigojimus Jie buvo da, a, suformuluoti da, a, konferencijoje, kuri vyko 2019 m. kovo mėnesį. Dabar dėl to, kaip, yra, kaip teigiama pagalba pabėgėliams, kurie veikia Turkijoje. Patikos fondas buvo sukurtas anksčiau nei, de, nei ES ir Turkijos susitarimas. Jis buvo sudarytas tik tai 2016 m. kovo mėnesį. Ir dalis veiksmų, kurie yra skirti Sirijos piliečiams esantiems Turkijoje, yra finansuojami iš patikos fondo, nes jie buvo pradėti dar iki 2016 metų. 31 procentas patikos fondo lėšų yra skiriama Turkijai. Taigi bendras be fondo biudžetas e, yra 1,8 milijardo ir mažiau nei trečdalis tų lėšų e, yra išleidžiama Turkijoje. Ir jūs taip pat teiravotės. Tai kaip Turkija skirta priemonė dera su šiuo fondu. fondu 2016 metais Turkija pagalbai. Pagalbos Turkijai priemonė buvo nuspręsta skirti 6 milijardus iš dviejų dalių - 3 ir plus 3. Ir neseniai Europos komisija nusprendė skirti antrą da, dalį antros dalies Tos pagalbos yra 1,4 e, e, milijardo eurų. Ir e, mes nekalbame apie tai, kad reikėtų pratesti šios pagalbos priemonės veiklą, nors čia vėlgi viskas priklausys nuo to, kaip baisys darybos dėl daugiametės finansinės programos. Toliau veikla Sirijos viduje ir ypač pagalba ta, uh, šalies viduje perkeltiems asmenims. Aš jau minėjau, kad Sirijoje mes veikiame bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiamis kaip Raudonasis kryžius. Bet be abejo, kaip jau minėjau, mes negalime skirti lėšų da, atstatymui, bet mes teikime pagalbą, kuri yra labiau humanitarinio pobūdžio. 140 milijonų maždaug per metus yra skirta humanitarės pagalbos veiksmams Sirijos viduje. Ir e, finansuojama yra įvairūs veiksmai. Ir žinome, kad paramos gavėjai turi bendradarbiauti su vyriausybės e, organizacijomis. Ne visuomet tai yra lengva daryti, nes kai kurioms iš tų organizacijų yra, tautų, e, yra skirtos jungtinių tautų sankcijos. Ir tai taip pat reikia atsižvelgti. jau minėjau, kad e, pagalbos pabėgėliams Turkijoje da, e, suma yra 3 plus 3 milijardai. Dėl kito klausimo mes galėsime pateikti raštų informaciją. Dėl jungtinių tautų reikia pri, nepamiršti, kad mes e, finansuojame daugybę įvairių jungtinių tautų veiksmų. Ir, pavyzdžiui, Turkijoje viena iš, vienas iš pagrindinių mūsų partnerių yra Junktinių tautų vystimosi programa, bet ne, galima paminėti čia ir UNICEF ir uh, uh, kitus Junktinių tautų organus. Struktūra ir kiek valstybės narės įneša į fondo biudžetą. Yra, reikėtų daryti skirtumą tarp patikos fondų ir pagalbos pabėgėliams Turkijoje priemonės. Uh, Ta priemonė atsirado dėl to, kad ES ir jos valstybės narės susitarė su Turkijos vyriausybė. Ir pagal tą susitarimą valstybės narės privalo uh, įnešti įmokas į tą pagalbos priemonę. Ir aš gaunu įnašų patvirtinimo dokumentus. Taigi tai įmokos į tą pagalbos fondą yra privalomas, tačiau dalyvavimas patikos fonde yra savanoriškas. Ir jau minėjau, kad valstybių narių individualūs įnašai sudaro apie 10 procentų visų patikos fondo skirto Sirijai lėšų. Nežinau, kokia yra situacija kituose patikos fonduose. Mes turime ir Šiaurės Afrikos patikos fondą, ir Sirijos patikos fondą, bet šių fondų finansavimas priklauso nuo valstybių narių politinės valios. Ir iš tikrųjų negaliu Jums dabar pasakyti, ar mm, tokia situacija išliks ir ateityje, ir ar tie įnašai išliks tokio pat lygio. Mes da, rengiame da, reguliariai konferencijas skirtas e, padėčiai Sirijoje aptarti. Situacija yra dramatiška, kaip jums žinoma, ir mes suprastai naudojamės e, progą tam, kad paragintume valstybės narės prisidėti prie patikos fondo skirto Sirijai. Ir mes privalome laikytis mūsų vadovų sprendimo ir mes negalime pradėti teikti papildomą pagalbą galim teikti tik humanitarinę pagalbą. Ir padedame taip pat e, Sirijos piliečiams savo norų grįžti į Siriją. Tas. Ar biudžeto GD atstovas nori papildyti? Ačiū, ponas Popovski, viską išsamei atsakė, vargiai turiu ką papildyti, jis puikiai pristatė, kodėl jie tokį komisiją pasiūlymą teikia atsižvelgydama į, į ateitį ir kod, būtent taip siūloma busimojame daugiametinėje finansinėje programoje. Mes nežinome, ar galime pratesti patikos fondo veikimą, kol nežinome, kom baigsis dėrybos dėl DFP e ir ar bus tas visapimantis instrumentas patvirtintas. Atsakant į vieną e, iš narių klausimų, kolega iš dalies atsakė, Madat fondo pratesimas vieneriems metams jau įtrauktas į komisijos siūlymą dėl kitų metų biudžeto, tai čia jokių naujovių tikėtis biudžete nebereikėtų. Dar priminsiu, kad uh, komitetas nuolat e, gauna išsame ataskaitą iš komisijos apie es patikos fondų veikimą ir apie šio fondo būtent ir ten galima susipažinti su išsame ataskaita, kiek kokia valstybė narė pateikė lėšų, kas ką padarė ir panašiai. Taigi galite rasti visą jūs dominančią informaciją. Ačiū komisijos atstovui. Ar, ar būtų dar klausimų iš narių? Jeigu ne, tai apibendrinčiau diskusijas taip pat ir mano bendra pirmininko vardu. Biudžeto ir AFET e, koordinatoriai parengs rekomendacijas, jos bus persistos parlamento pirmininkui, rekomendacijose bus pristatytos šiandienos diskusijų išvados, į rekomendacijas pasirašys AFETO ir biudžeto pirmininkai, tada e, pirmininkas e, informuos plenarinę sesiją ir tada parlamentas suformuos savo formalią poziciją. Ačiū kolegos, o biudžeto komiteto nariams primenu rytoj 9 ryto tęsime darbą. Can I invite everybody? Most important of all. Svarbiausia, kolegos, galiu jūs pakviesti išgerti po kokteilį, todėl prašau paskubėkite.